sudarytas toks skėtinis susitarimas, kuris leis užtikrinti, kad ES teritorijoje galios tik tais Europos teisės aktai. Dėkoju, ponė komisarė. Na, beveik pavyko užbaigti posėdį prieš 11 val. vakaro. Dėkoju kolegoms už drausmę, dėkoju parlamento tarnautojams, dėkoju ir vertėjams už darbą šiandieną. Diskusijos baigta, rytoj vyks. Kitas posėdis, tai yra ketvirtadienį, vasario 16 dieną nuo 9 iki 1 valandos darbo tvarkė yra paviešinta Europos parlamento tinklapyje. Linkiu visiems labos nakties.